il Presidente. Buongiorno. Labą dieną, kolegos. Kaip tikriausiai žinote, turime palaukti, kol baigsis pirmininkų suiga prieš pradėdami balsuoti. Noriu informuoti Jūs, kad ponas Rozario Kročeta, buvęs Europos parlamento narys, įteikė e, parlamento pirmininkui prašymą ginti jo parlamentinį imunitetą dėl Palermo e, teismo pradėto tyrimo prieš jį laikantis darbo tvarkos taisyklių, šis prašymas bus perduotas e,